Pagal darbo atvarkę dabar mm, kalbėsime apie mm, tarybos reglamentą dėl e, bendro žemės ūkio rinkos organizavimo ir konkrečiai apie tam tikrus produktus. Ir komisijos vardu dabar žodį suteikiu komisariai Pišėbau. You, uh, you, honorable... Ačiū pirmininkė, garbus parlamento nariai, norėčiau pradėti e, padėkodama Jums už e, skubos procedūros pritaikymą dviems pasiūlymams. Tikiuosi, kad tai padės sprendžiant situaciją pieno rinkoje. Vienas pasiūlymų yra įtraukti pieną į 86 punktą, o antrą E, kvotų, supirkimo kvotų valdymas. Šie pasiūlymai yra patys naujausi tarp įvairiausių pieno sektoriui skirtų priemonių. Aš atkreipiau dėmesį į rugsėjo 17 e, rezoliuciją ir tikiuosi pastebėjote, kad daugelis iš jūsų rekomendacijų taip pat yra Mm, įgyvendinamos praktiškai, įtrauktos į strategijas arba į pasiūlymus, kuriuos ir nagrinėsime šiandieną. Kalbant apie ilgalaikės priemonės e, minimas šioje rezoliucijoje, žinote, kad mes esame sudarę aukšto lygio darbo grupę, pirmasis posėdis jau įvyko ir tikimės, kad galutinis dokumentas bus paruoštas iki kitų metų birželio. Džiaugiuosi, kad galiu pasakyti, jog šiandienos e, pieno rinkos e, situacija yra ta, kad pieno kainos auga ir e, intervencijų nebepastebime, nes pieno kainos rinkoje yra tokios pačios kaip intervencinės kainos straipsnis 186 pasiūlyme, e, tai yra nuostata apimanti įvairiausius produktus, bet pieno ten nėra įtraukta. Ir priežastis yra kainų mm, nepastovumas. Ir tai parodė, kad būtina bus įtraukti pieną į šį straipsnį, kadangi tokiu būdu komisija galėtų greičiau reaguoti. Vakar Žemės ūkio ministrų taryboje. Aš taip pat paskelbų 280 milijonų skiriamų pieno ūkininkams ir kad greitai galėtume išmokėti tuos pinigus, man tiesiog reikia, kad tam būtų sukurta teisinė bazė straipsnė 186. Pagrindinė mintis būtų paskirstyti pinigus nacionaliniu lygmeniu tačiau, aišku, nustatant tam tikras e, aukščiausias ribas nacionaliniams kvotoms. Ir jie turėtų būti paskirstyti nieko nediskriminuojant, taigi tie e, ūkininkai, kurie labiausiai kenčia nuo krizės, turėtų gauti atitinkamai paramos. Kad išnaudotume šią priemonę, vėlgi, pabrėžiu, turime įtraukti pieną į produktus minimus 186 straipsnėje. Kai aš kai sakau, kad skelbiu galimybę pasiūlyti 280 milijonų, noriu priminti, kad biudžeto institucija, būtent Europos parlamentas bei taryba, na, mūsų finansų ministrai turės nuspręsti dėl šios sumos lapkričio 19 dieną. Vakar sakiau, kad tai yra paskutiniai pinigai, kuriuos sukrapščiau kišenėje išskyrus 300 milijonų, kurie, kaip žinote, reikalingi kaip buferis, kad galėtume išvengti finansinės drausmės priemonių. Svarbu aiškiai jums pasakyti, kad 166 straipsnis nėra e, laisvas leidimas siūlyti bet kokias komisijai atsirandančias idėjas. Šiandien galiu tik pasakyti, kad privatus saugojimas įvairiems produktams, e, galimai skaitant ir sūri, gali būti svarstomas atsižvelginti dabartinę situaciją rinkoje. Antroji pasiūlymo dalis yra kvotų sistemos valdymas. Jau dabar egzistuoja galimybė valstybėms narėms supirkti kvotas. Mes dabar siūlome galimybę kad valstybės narės galėtų tiesiog sumažinti, naudodamos tas, tas kvotas, kurias supirko iš rinkos, galėtų sumažinti e, bendrasias kvotos lubas nacionaliniu lygiu. Tai yra savanoriška sistema, nes iš diskusijų paaiškėjo, kad mm, privalomos sistemos politiškai nepasiteisinu. Dabar nekantrai laukiu jūsų pastebėjimų. Ačiū. Muchas gracias, señora komisarija. Ačiū. Pone komisarė, dabar kalbės kalbėtojų frakcijų vardu. Pradėsime nuo APP frakcijos. Mm, ir pusantros minutės kalbės ponas Des. Pirmininkė, pane komisarė, mėly kolegos, aš labai Aiškiai noriu pasveikinti faktą, kad šis klausimas skubos tvarka jam buvo pritarta šiandien parlamente. Tokiu būdu mes nesiekime išvengti atsakomybės, primant sprendimus šio klausimu. O kai kurių kitų frakcijų atstovai šį e, pasiūlymą traktuoja kaip e, tinkama galimybė dabartiniu laikotarpiu teikti paramą pieno ūkininkams. Iš tikrųjų, komisija per vėlai šį pasiūlymą teikia, tačiau geriau jau vėliau negu iš vis niekada. Nu, ponė komisarė, ši programa privalo būti privaloma ir ilgalaikė tam, kad atneštų apčiuopiamos e, naudos, tačiau dėje nei taryboje, nei e, parlamente tam niekas nepritarė. Tas klausimas yra kvotų klausimas, kur remiantis galiojančią teisę buvo e, numatytos tam tikras kvotų padidinimas tam tikroms ūkininkų grupėms. Tačiau čia aš pateiksiu atitinkamą pakeitimo pasiūlymą, e, kuris numatytų e, taikomų priemonių, sumų priemonių taikymą tik tai dviems metams, o šiaip norėčiau padėkoti už tuos 280 milijonų, kuriuos sutikote skirti ūkininkų paramai, nes puikiai e, žinau, kad daugiau pinigų iš tikrųjų nėra. Ačiū labai. Dabar e, progresyviųjų socialistų alijanso frakcijos vardus ponas De Castro. Pone pirmininkė, komisarė, gerbimi kolegos, pirmiausia, norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasidžiaugti tuo, kad šiandien e, ryte sugebėjome pademonstruoti savo vieningumą, kuomet pritarėme pasiūlymui svarstyti e, genetiškai modifikuotų e, organizmų naudojimo žemės ūkio klausimas skubos tvarka, taip pat ir kitų žemės ūkio produktų. Iš tikrųjų, Tokiu būdu mes sureagavome į pakankamai sudėtingą situaciją žemės ūkėje, ypatingai pieno ūkėje. Komisija, kaip ką tik minėjo komisarė, pritarė parlamento reikalavimams, tačiau parlamentas dar kartą nori pabrėžti, kad numatytos paramos priemonės nėra pakankamos, atsižvelgiant į krizės mastą. Aš manau, kad e, komisijos numatyta parama iš tikrųjų pademonstruoja jos samoningumą pakankamai dramatišku laikotarpiu. Parlamentas tačiau mano, kad e, su juo privaloma konsultuotis visose sprendimo prieimimo etapuose tam, kad būtų užtikrinta demokratinė kontrolė. Todėl komisija privalo laiku informuoti parlamentą apie tai, E, kaip naudojamasi naujosiamis kompetencijomis pagal 66 straipsnį. Liberalų frakcijos vardu pusantros minutės kalbės ponas Lajan. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisarai už tai, kad atvyko čia šį vakar, tam, kad paaiškintų, kokių galių jį prašo. Taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad pozityviai reagavote į parlamento rugsėjo pabaigos rezoliuciją. E, tai buvo labai rimtas žingsnis e, pieni, Europos pienininkams. E, taip pat dėkoju už lėšas numatytas sektoriaus pertvarkymui. Kalbant apie Jūsų pasiūlymo sparčiąją dalį, tikriausiai E, šiandien savęs visi klausėme, kodėl taip vėlai, tokiame vėlyvame etape turime tvirtinti intervencijos priemonę, nes, kaip jūs sakėte, e, rinkoje jau yra atsigavimo ženklų. Aš nesu tikras, kad mes čia daug pasieksime, kad bus daug naudos patvirtinus šią pagalbą. Taigi, kodėl turėtume ją skirti? Kalbant apie pasiūlymą dėl reglamento išplėtimo ir galimybės įtraukti pieną ir pieno gaminius, uh, E, iš savo palties galiu pasakyti, kad ministrai arba komisarai atvyksta į parlamentą paprastai, paprastai prašydami galių tam, kad galėtų imtis e, veiksmų ir išspręsti problemą. Šiandien mes esame prašomi suteikti galės komisijai, bet mums tiksliai nėra pasakyta, kokiu veiksmu bus imamasi, ką bus bandoma išspręsti. Kaip supratau iš jūsų pasisakymo, jums reikia tų papildomų galių, kad galėtumėte išmokėti 280 milijonų papildomų eurų. Norėčiau, kad patvirtintumėte, jog taip ir yra, kad būtent dėl to prašote galių, nes mus labiausiai neramina, kad taip tokiu būdu suteiksime. Mm, visiškai nesuvaržytus, nieko nepribotus įgaliojimus komisijai. Jeigu jūs turite dar kitų e, minčių, e, Tai gal galėtumėte taip pat pasidalinti jomis. Taip pat noriu pasakyti, kad mes turime tikrai mažai laiko šiems veiksmams ir kad situacija yra išties ypatinga. Dabar žaliųjų ir Europos lais, Laisvės alijanso vardu ponas Hasling. Pirmininkė, ponės ir ponai, e, gal, galų galę diskusija pradėjo gyviau vykti komisija, prisėmė atsakomybę, e, tačiau mes norėtume, kad parlamentai trauktų į priimamus sprendimus žymiai labiau. Mes nepasisakome prieš finansinę paramą, tačiau mes norime aiškiai pasakyti, kad ta finansinė parama yra tik lašas jūroje. Ir Luksemburge priimti sprendimai iš tikrųjų neprisidėjo prie e, pasiūlos ir paklausos tarpusio pusiausvėros balanso užtikrinimo, kadangi numatytos kvotų reformos neprisidės prie pieno gamybos kiekių mažinimo. Mums reikia vykdyti ilgalaikę, projekt, ilgalaikę politiką ir atsižvelgti ir į audito rūmų rekomendacijas dėl atitinkamos pasu, pasiūlos apmokestinimo, nes priešingų atveju nesugebėsime finansuoti visos šios sistemos. Mums reikia vykdyti atsakingą pieno e, gamybos politiką ir taip pat mums reikia atsisakyti eksporto subsidijų, kurių poveikis iš tikrųjų yra tik neigiamas. Todėl laukime atsakymų iš komisijos į užduotus klausimus, kurių iki šiol negavome, ypatingai suteikiant daugiau galių pieno gamintojams ir pažabojant prekybos tinklų savivalę. Ačiū konservatorių reformistų frakcijos vardu, ponas Nikolson, vieną minutę. Uh, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų sveikinu šį sprendimą. Ir manau, kad praėjusį vakarą komitete ir šiandieną, manau, mes galime suteikti daugiau aiškumo šiai situacijai. E, ta realybė ir nusivylimas, kurie jaučia dauguma ūkininkų, yra susijęs su tuo, kad jie jau pamatė tuos pirmuosius vilties daigu, daigus, jų nejaučia savo banko sąskaitose ir todėl atsiranda didelis nusivylimas ūkininkams, e, kurie patiria finansinį spaudimą ilgą laiką jau. Tačiau, komisarė, iš tikrųjų puiku, kad mes bent jau galime kalbėtis apie tai, nes sutinku, kad reikia, jog 186 straipsnis būtų praplėstas įtraukiant pieną, kad kaip galima greičiau būtų išmokėti šie pinigai. Man patiko pono Adesa mintis dėl to pakeitimo, aš jį palaikau. Tačiau esu įsitikinęs, kad e, mums reikia supirkimo sistemos, kad apsaugotume pramonę. Ačiū. Ponai Nikolson. Dabar e, guoja NGL frakcijos vardu. Ponas Lejerik, dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Turiu pakartoti šį vakarą, kad jūsų siūlomos finansinės priemonės yra tik tai didžiulės krizės e, okeane lašelis. Jūs iš tikrųjų čia jau numatė 280 milijonų eurų e, prieš kelias savaitės buvo kalbama apie 600 milijonų eurų, Jūs numatėt vieną milijoną eurų e, šiaip jau ūkininkams, kurie per dieną praranda daugiau kaip 200 eurų. Tad čia iš tikrųjų šiaip jau turėtume kalbėti apie tokį skubos finansinės paramos planą. Uh, E, šiaip jau galima panaudoti viešuosius pinigus, e, bet kita vertus vėl matom, kaip, kaip uždarinėjami ūkiai, fermos ir tokiu būdu vėlgi mes greunam pačius e, ūkininkų gyvenimo pagrindus nes ypač kai šiaip jau nukenčia tie, kurie gamina kokybiškus sūrius, gaminiškus, kitu, kokybiškus kitus pieno gaminius. Ir vėlgi šiaip jau viskas prasideda nuo pieno. Aš e, šiaip jau tą, tą norėčiau pabrėžti jūsų plane. Dabar, dabar, kai jūs kalbat apie 186 straipsnį e, taikydami reglamentą, tai noriu pasakyti, kad kita vertus, jūsų anksčiau priimti sprendimai dėl kvotų e, e, liberalizavimo būtent yra iš dalies e, priežastis tos dabartinės krizės. O dabar jau Europos teisingumo teismas šiaip jau irgi pateikė tam tikrų faktų E, vėlgi dėl kainų e, smukimo ir kartu dėl tam tikrų e, gamybos rodiklių. Tad tikrai mes reikėtų, reikėtų priimti tokį skubos, skubios pagalbos planą ir reikėtų vėlgi garantuoti minimalias kainas ir nereikėtų kapitalistams leisti sugriauti mūsų žemės ūkio. Ačiū, ponė Lejerik. Dabar nepriklausomų narių vardu. Pone Morvai, pusantros minutės. Semmit nem old meg. A... Aš turiu pasakyti, kad e, pieno ūkininkams situacija smarkiai nepasikeis. Aš norėčiau du klaus, tris klausimus užduoti. Kas yra atsakingas už šią krizę pieno gamybos srityje. Tai nėra kažkokia gaivalinė nelaimė, kuri mus netikėtai užklupo. Veikiausiai krizė kilo dėl neteisingai primtų sprendimų žemės ūkio srityje. Ką jūs galite pažadėti ateičiai pieno ūkininkams? Reikia e, imtis priemonių, kad ateitie tokios situacijos nepasikartotų ir aš norėčiau gauti iš tikrųjų atsa išsamų atsakymą komitete buvo surinkti viešieji svarstymai šiuo klausimu ir mes kalbėjome apie tai, kokių veiksmų valstybės narės gali imtis, kad turimos lėšos būtų panaudojamos teisingai, neišdalintos e, stambiausiams ūkiams, e, o e, taip pat atitektų ir mažoms, mažiems šeimininėms ūkiams smulkiems pieno gamintojams ir ypatingai reikia skirti paramą sudėtingiausioje ekonominėje situacijoje esantiems pieno ūkiams. Kaip ketinate kovoti su tokia diskriminacija, kuri yra dabar taikoma pavyzdžiui Vengrijos atžvilgiu? Kadangi ta kompensacija arba parama E, kurią turėtume gauti, mūsų pasiekia tik tai trečdalis jos, kokiu kitiems veiksmų imtis, kad situacija pasikeistų, ponas Lavija Lavija, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, kolegos, aš vertinu komisarės požiūrį ir tuo, kad ji nusprendė atvykti į parlamentą ir paaiškinti, kokiu intervencinių priemonių im, imamasi kalbant apie pieno sektorių, nežiūrint į šią visą informaciją, aš, man atrodo, kad mes neme netinkamą kryptimį spręsdami problemas su kuriomis susiduria ūkininkai, net jeigu jos būtų naudingos, jos ne, neišspręstų problemos iki galo. Kaip ten bebūtų, aš būčiau už tai, kad, kad pakeistume 78 straipsnį ir kit, ir kitus aptariamus straipsnius. Kalbant apie 186 straipsnį, jo kai kuriuose dalise minimi atskiri gaminiai ir intervencinės priemonės būtų kai kuriais atvejais e, taikomos kitų atveju, jeigu kainos kris, kitais atvejais, jeigu kainos kiltų. Taigi, APP frakcijos vardu norėčiau teikti pakeitimą, kurio dėka būtų užtikrinta, kad komisija informuotų parlamentą prieš imdamasi priemonių pagal 186 straipsnį. Manau, kad šis pakeitimas neprieštarauja socialistų ką tik išdėstytam pasiūlymui. Galiausiai norėčiau kreiptis į komisarę ir prisiminti rugsėjo 17 rezoliuciją, kur siūloma e, numatyti minimales kainas šalia nacionalinių, nacionalinių mastų galiojančių ribinių e, kainų. Ponas Kaplosantos. Ačiū. Pirmininkė, komisarė, dėja visi pripažįstame, kad pienininkystės sektorius išgyvena sudėtingus laikus Europoje. Mano frakcija keletą kartų uh, reikalavo netidėliotinų priemonių, kad išgelbėtumėm tūkstančius ūkininkų nuo bankroto. Mes ėmėmės iniciatyvų, mes palaikėme kitų frakcijų pasiūlytas iniciatyvas, kurių visų tikslas tai ir padaryti. Mes džiaugiamės ir komisijos iniciatyvomis, nežiūrinti taip, kad kartais jos mums atrodo nepakankamos. Kaip ir socialistai balsavome šį rytą už e, tą klausimą, kuris buvo teikiamas skubos tvarka. E, Bet kaip ten bebūtų, norime, kad Europos parlamentas būtų nuolatos informuojamas apie priemonės, kurių komisija imsis pagal tas naujas jai suteikiamas galės. Mes savo ruoštų darysime viską, kad užtikrintume pusiausvyrą rinkoje, kad ūkininkų pajamos būtų užtenkamos, kaip ir, kaip ir tvirtinama Lisabono sutartyje. Ponas, ponia Polsen, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, iš tikrųjų reikia šios rytyje imtis netidėliotinų veiksmų, taip kaip elgiamės bankų krizės atveju, pramonės krizės atveju turime ir ūkininkams jos ištikus kriziai padėti. Tačiau tokios krizės kartosis ir ateityje, galbūt e, kils ne pieno krizę, tačiau javų arba e, kita su žemės ūkiu susijusi krizė. Noriu pabrėžti, apie ką mes čia turime diskutuoti. Noriu pasakyti, kad mes pačių skausmingiausių problemų iš tikrųjų nesugebėsime išspręsti. Mes turime pademonstruoti drąsą ir taip planuoti bendrąją Europos žemės ūkio politiką, kad ji pasidarytų tvari, ilgalaikė ir lanksti ir kad ji sugebėtų pati išspręsti e, su kainų nestabilumu susijusias problemas ir jų pasiekmes. Aš pagėdaučiau, kad Europoje gyvuotų e, veiksminga ūkininkų e, bendruomenė. Ačiū. Nematau pono Bovė savo vietoje. Leider nicht hier sein, deshalb spreche ich nochmal. Äh, ich habe kadangi Žuzai Bovė nėra salėje, tai aš dar kartą pasisakysiu, noriu paklausti komisarės, ar iš tikrųjų rimtai mano, kad baigsis dabar jau pieno ūkininkų protestai, pažadėjusiems atitinkamą paramą išmokėti ir aš manau, kad šis parlamento sprendimas iš tikrųjų yra tam tikras aklas pasitikėjimo kreditas komisijai ir e, nežinau, e, ka, kaip komisija tuo pasinaudos, nes aš manau, kad komisija yra ne problemos sprendimo, pačios problemos dalis. E, bet kadangi jau priimtas yra toks sprendimas, tai reikia susitaikyti su faktu, tačiau aš manau, kad mes turime apriboti tokių priemonių taikymą konkretiems e, laikotarpiams ir čia parlamentas turi imtis atitinkamos iniciatyvos, tačiau e, noriu paklausti, ponė komisarė, kadangi daug kalbama apie įvairias programas, tai ir jūs kalbate apie tai, kad reikia skatinti ir remti restruktūrizaciją, ir jūs manote, kad kaip ir anksčiau mes turėtume e, teikti paramą stambiosioms įmonėms tam, kad mažosios E, nustotų gyvuoti. Aš nemanau, kad tokia politika yra tinkama, nes ypatingai e, nepalankiose sąlygose esančių regionų struktūra yra tokia, kad ten veikia daugiausiai mažos įmonės ir jas reikia išlaikyti. Ačiū, ponas. Ponai Hoslink, ačiū. E, pono Vlosovičiaus nėra salėje. Taigi suteiksime žodį ponui Ferreira vieną minutę kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Komisijos pateiktame pasiūlyme pripažįstama, kad jos penininkystės politika mm, bankrutuoja, nežiūrinti tai, ji laikosi savo tos politikos pamatinių gairių siūlomų priemonių tikrai nepakanka, kad kompensuotumėm ūkininkams jų prarandamas pajamas. Mums reikia pakeisti bendros žemės ūkio politikos kryptį. Ji iš esmės žlugdo produktivumą ir e, išstumia ūkininkus iš e, ūkininkavimo. E, ypač kalbant apie pienininkystės sektorių, juk daugybė vietovių, daugybė regionų uh, e, ištušties dėl to, kas vyksta. Mums reikia nedelstinų intervencinių priemonių, reikia mokėti teisingą, tinkamą kainą ūkininkams, o kad taip galėtume daryti, mums reikia daugiau lėšų. Labiausiai reikia plačių, plataus masto priemonių, o ne tik tai tokių e, situaciją palengvinančių priemonių. Taip pat reikėtų pakeisti sprendimą dėl kvotų atsisakymo 2015 metais. Ačiū, ponia Dots. Ačiū. Kaip ir dauguma pasisakiusių parlamento narių, šiandieną balsavau už skubos procedūrą pagal 186 straipsnį. E, finansinė parama pieno sektoriui yra svarbi, jeigu norime, kad jis išliktų, ypač mažų pieno ūkių išlikimui, kaip kad pavyzdžiui Šiaurės Airijoje. Kaip sakote, komisarė, jums reikia pakeisti 166 E, straipsnį, kad galima būtų panaudoti 280 milijonų fondą. Tada aš palaikau jūs. Tik tikimės, kad tie pinigai bus išmokėti greitai. Dauguma ūkininkų jau per ilgai laukia, kad e, gautų tą reikiamą paramą. Tačiau e, mane stebina pasiūlymai dėl 65-84 straipsnių, nes aišku, kad jie neturės poveikio Junktiniai karalystiai, kad jie paveiks tik Junktinę karalystę ir todėl bus sukurtos nevienodos sąlygos Europos regionams. Ir tai atrodo prieštarauja dabartiniai komisijos politikai. Ačiū. Ačiū, poniai Dots. Dabar vieną minutėjai. pusantros minutės. Ponas Bešiu. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Šiaip jau reikia darnios politikos. Čia mes per pastarąsias savaitės nemažai, daug mūsų e, reikalavo iš komisijos priemonių. O dabar e, šiaip jau mes klausom atsakymų ir e, šiaip jau matom, kad tie veiksmai pavėlavo ir tokiu būdu iš tikrųjų Vėlgi čia kalbu apie parlamento užimtą poziciją, ministrų poziciją, bet atsakas pavėluotas. Nemažai jau paminėjo, jog politika turėtų būti ilgalaikė ir galima įsivaizduoti, kad e, šiuo atveju, kai šiuo atveju labai svarbu e, kar, e, sustiprinti štai šito sektoriaus pajėgumus tam, kad panašu šitas ir kitas sektorius ateityje nesusidurtų su uh, E, panašiomis problemomis. Dabar mes e, e, priemonės remiam 186 straipsnių. Tokį paprastą klausimą pateiksiu. Šitas 186 straipsnis, kokiu, kokiu pagrindu jis pasiremiamas, kuo jo pasiremiama, kam ir, ir kaip. Labai ačiū, pona, ponė Bešių. Dabar porą minučių suteikiama poniai Garcija Perės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponė komisijos narė. Prieš kurį laiką mes e, aptarinėjom Europos parlamento rezoliuciją numatytą pienininkystės sektoriui, o dabar jau pasiūlėt e, dvi priemonės kvotų sistemos pakeitimus ir 186 straipsnio pagrindus. Tačiau, ponė komisijos narė, šiaip jau mes e, dabar apie tuos klausimus jau kalbėjom mėnesių mėnesius, mums reikia bendrų Europos lygio sprendimų. Tad e, iš tikrųjų tokių deminimis taisyklių, e, tai yra taikymas iškraipys rinką ir tai išeis tikrai neįnauda visai E, visam žemės ūkiui. Jūsų minėta 280 milijonų eurų suma yra gera, tačiau norėčiau priminti, kad mūsų parlamentas priėmė rezoliuciją, kurie, kurioje buvo pageidaujama 600 milijonų eurų parama e, pieninkystės sektoriui. Labai ačiū. Kolegų. Pirmininkė, mėly kolegos. 78 ir 79 straipsnio pakeitimo pasiūlymas, aš manau, kad yra teigiamai vertintinas žemės uh, ūkio politikos reformos rytyje tiek gamintojams, tiek perdirbėjams, nes uh, vien tik tai uh, keisti egzistuojančių kvotų sistemos struktūrą niekas šis pasiūlymas yra netinkamas ir aš jo nepalaikau. Parlamentas turėtų paraginti komisiją imtis atitinkamų priemonių, tačiau komisija dar neįsigaliojus Lisabono sutartį, remdamas 186 straipsnių, bando užsitikrinti savo didesnę veiklos laisvę, todėl ir e, šį atitinkamą pasiūlymą aš atmetu. Manau, kad tokios paramos priemonės turėtų būti taikomos tik tai ribotą laiką ir ateityje pagal 142 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, manau, kad parlamentas galės užkirsti kelią tokio pobūdžio komisijos iniciatyvom. Dabar, ponė Ešvort. Thank you, President. Ponas tiksliau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 Pirmininkė, pieno sektorius patiria krizę ir norėčiau pasveikinti komisarį už jos savalaikius veiksmus, kurie, mano nuomonė, yra tinkami. 280 milijonų eurų yra realistiškas kiekis ir manau, kad pramonė apsidžiaugs jos gavusi. Esu įsitikinęs, kad reikia pagal 186 straipsnį suteikti įgaliojimus pasinaudoti šią priemonę savo, savo laiku, kad būtų pagelbėta ūkininkams. Nors e, man labiau patiktų, jeigu iki 2013 vėliausiai apribotume šią priemonę. Kalbant apie nacionalinės kvotas ir supirkimo sistemą, e, žinau, kad Ji turi savų privalumų, bet aš turiu abejonių, nes man atrodo, kad tokiu būdu baudžiami veiksmingi e, gamintojai, jauni žmonės, kurie yra mūsų pramonės ateitis ir tokiu būdu pasiunčiama neteisinga žinia. Mes gyvename labai e, nenuspėjamoje rinkoje ir, man atrodo, šiai pramonės šakai reikia netrumpalaikių priemonių, bet ilgalaikės strategijos. Ir aš ilgą laiką e, remiu komisarę už jos toleregišką požiūrį į šią pramonės šaką ir raginu ją ir toliau e, taip pat elgtis būtent netrumpalaikio veiksmų imtis, o ilgalaikių strategijų. Ačiū. Ačiū ponui Ashworth. Dabar pusantros minutės žodis suteikiamas ponui Kalinovskijai. Pirmininkė, komisarė, tikiuosi, kad pieno pramonė jau yra patyrusi visą, kas blogiausia. E, sprendimas paremti pieno gamintojus kitais metais jiems užmokant 280 milijonų yra geras ženklas, tačiau išlieka labai svarbus klausimai, kur eiti toliau. Svarbiausias klausimas yra kvotų e, pieno sektoriui sistema. Yra dabar dvi tendencijos. Pirmoji e, yra e, BŽUP peržiūros rezultatas kad 2015-aisiais palaipsniui būtų atsisakoma kvotų, o antra, kad sumažintume pieno tiekimą. Ir šios dvi tendencijos viena kitai prieštarauja. Aš pasisakau už tai, kad būtų paliktos kvotos, tačiau tik tada, jei valstybės narės jas išsidalins remdamosi objektyviais ir sąžiningais kriterijais. Būtų sunku, aišku, mm, nustatyti tokius kriterijus, bet bent jau pabandyti verta. Kalbant apie 186 e, straipsnio praplėtimą, be abejo, to, tą reikia padaryti, tačiau taip pat reikia apibriežti vaidmenį ir instrumentus, su kuriais pasinaudos komisija. Ačiū ponai Kalinovskijui, dabar vienai minutiai ponas Keliai. Uh, commissioner... Ačiū. Komisarė, e, šiaip jau šita pieno sektoriaus krizė, prie jos irgi prisidėjo komisija. Prieš 18 metų sakėme, sakėte, kad kainos už pieną didės, tačiau jos nukrito. Ar iš tikrųjų komisija negalėjo greičiau e, šiaip jau įsikišti į rinką? Dabar savo rinkiminėje, rinkiminėje apygarduose ten yra didelių ir, mm, ir smulkių visai ūkių, jos vos laikosi ir, ir kitos jau bankrutavo iš tikrųjų bankai labai nenoriai e, teikia paskolas. Na, o ponė Keli, galbūt jūs malonėtumėt e, kiek lėčiau kalbėti. Atsiprašau. 280 milijonų eurų parama yra sveikintina, Tačiau tai tik tai tikrai lašelis didesnės problemus. Šiaip jau praėjusį kartą mes kalbėjom, kad reikėtų numatyti 600 milijonų eurų, ypač mažiems ūkiams ir būtent e, kiekis paramos turėtų būti išlaikomas. Dabar čia buvo kalbama apie pieno pasiūlą. Kol šito mes neišspręsim, susidursim su daugiau problemų. Tad tiek. Ačiū. Gracias, Labai ačiū ponė Keli. Dabar dvi minutės suteiksiu poniai Jėgal. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė. Taip mes turėtume pritarti pasiūlymui įtraukti pieno sektorių į 186 straipsnio aprepti. Rytoj mes tą darysime, mes negalime tik tai kritikuoti komisijos, kad įvelkasi iš paskos, elgesi, reaguoja per vėlai, dabar komisija turi galimybę reaguoti greitai ir turime jai tokią galimybę suteikti, e, taip pat ir kontroliuodami komisijos veiklą ir atitinkamą pataisą mes taip pat pasiūlysime. 280 milijonų buvo minėti nekartą, iš tikrųjų tai yra lašas jūroje, tačiau turime pripažinti, kad e, biudžeto laikotarpis baigėsi, daugiau pinigų nėra, yra tokia realybė. Mes norime, kad e, šios 280 milijonų gautų labiausiai nuo krizės nukentėję pieno ūkininkai, mes kalbame apie pieno rinką, o turime kalbėti apie žmonės ir apie kaimo vietovės ir mes norime juos apsaugoti. Taigi, ponė komisarė, palaikykite pasiūlymą dėl pieno fondo, apie kurį buvo kalbama e, diskusijos apie biudžetą metu. Taigi mums tokių signalų reikia ir tuos pinigus, tas lėšas reikia numatyti ir jie bus 2010 metų biudžete. Ačiū, dabar bus spontaniški pasisakymai ir vieną minutę kalbės ponė Patrau. Senhor Presidente, Senhora Comissária, também eu. Pone pirmininkė, pone komisarė. Manau, kad tikrai gerai, jog vyksta ši e, diskusija skubos tvarka ir galime ją renkti šią diskusiją remdamiesi 186 straipsnių. Situacija pieno sektorioje sudėtinga, tai reikia mums imtis netidėliotinų priemonių. Aš esu iš Portugalijos, kurie, kurioje viename regione ypatingai pieno sektoriaus svarba yra didelė. Ir taip pat pieno sektoriaus svarba yra didžiulė mažiau įsivyščiusiuose regionuose. Todėl dabar siūlomos priemonės, aišku, yra nepakankamos, tačiau jos yra būtinos ir reikės pradėti skubiai taikyti. Man kelia susirūpinimą dar kai kas, būtent tai, kad komisija čia gauna papildomų įgaliojimų ypatingai krizės akivaizdoje, aš manau, kad iki šiol komisija nepakankamai atidžiai elgėsi, nepakankamai greitai reaguodavo ir todėl komisija dabar turėtų pateikti e, atitinkamą priedo pasiūlymą prie 126, 126 straipsnių tam, kad aiškiai matytųsi e, jos būsimos priemonės siekiant užtikrinti pieno sektoriaus tvarumą. Dabar ponas Jar vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau poniai, ponios komisarės pasiūlymą pasveikinti, tačiau norėčiau sukritikuoti tik tai vieną aspektą, būtent pieno kvotų laisvą, laisvanorišką pardavimą. Aš manau, kad tokie veiksmai gali vykti tik tai privaloma tvarka, o ne savanoriškai. Ir aš manau, kad savanoriškas pieno kvoto atsisakymas būtų kontraproduktyvus žingsnis, nes iš pradžių mes. Uh, e, e, suteikiame pieno ūkininkams tam tikras kvotas, po to e, suteikime galimybę jas parduoti ir užsidirbti gauti tam tikros finansinės naudos, o pieno kvotos padėtų privalomos pieno kvotos atskiroms įmonėms geriau įsitvirtinti rinką, todėl šią pasiūlymą dalį aš atnešiau, tačiau pritarčiau visam pasiūlymui. Ačiū. Ačiū, ponė Jar, dabar ponė Kortės. Sí. Senor... Ponas Kortės. Komisarija. Eh, pone pirmininkė, pone komisijos narė. Mes be abejonės imamės priemonių, kurios tik dalinais išspręs pienininkystės sektoriaus krizę. Svarbiausia yra ūkininkų padėtis. Mes žinome, ką ta priemonė reiškia jiems ir jų šeimoms. Mūsų ūkininkai netrokšta būti subsidijuojami visą laiką. Mes tiesiog prašome, kad jie tik prašo galimybės tinkamai atlikti savo darbą ir prašo, kad, jie, kad jiems būtų sudarytos tokios sąlygos. Nežiūrinti tai, kad mes e, tikime mūsų ūkininkais, vis tiek mums reikia esminių reformų ir jas reikia numatyti ateičiai. Ačiū, ponia Maginės. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisarė svarbiausi žodžiai, kuriuos pasakė komisarė, yra tai, kad rinkos kainos ima aukti. Ir manau, kad mes parlamente tai turėtume pripažinti ir tą žinią paskleisti ir ūkininkų bendruomenėje. Mes skiriame jiems paramą, bet jie bevelytų, kad vis kiekvienas centas, kurį jie gaus, būtų daug vertesnis už tą paramą. Manau, kad neteisinga taip stipriai kritikuoti komisarę. Reikia pripažinti, kad intervencinės lėšos buvo panaudotos neblogai. Taigi, manau, kad kai kuri išsakyta kritika buvo nereikalinga. Aš palaikau 186 straipsnio galiojimo pratesimą. Manau, kad tų skiriamų lėšų kiekis yra simboliškas pagalvokime, kas bus su e, BŽUP reforma po 2013-ųjų. O tos frakcijos, kurios šiandien palaiko finansavimą pinininkystės sektoriui, nepamirškite palaikyti ir tinkamos BŽUP politikos finansavimą po 2013-ųjų, nes kitaip jūsų pasisakymai nieko neverti. Ačiū, ponia Maginės, ponas Bovė. Oui, Atsiprašau Aš e, šiaip jau turėjau paaiškinti e, prancūzų e, auditoriams tai, kokie sprendimai buvo priimti vakar Luksemburgė. Tarybos sprendimas yra blogas. Kodėl? Todėl, kad tekste yra vienas žodis tik tai minimas - restruktūrizavimas ir Prancūzijoje vėl yra mil, milžiniškas e, skaičius ūkių, kuriuos esą reikia restruktūrizuoti. Ir kita vertus, vėlgi tie pinigai minimi tekste E, vėlgi bus skiriami tiems, kurie viršijo savo pieno kvotas ir kartu vis dėlto nepadeda sunkiausią dalę patiriantiems ūkininkams. Tai tikrai neturi prasmės. Dabar tie 280 milijonų eurų tai iš tikrųjų 50 eurų per mėnesį, per metus vienam ūkiui. Tai iš tikrųjų lašelis jūroje, tai tiesiog pasityčiojimas, turint galvoje tą krizę, kurioje yra e, mūsų ūkininkai. O dėl 186 straipsnio, tad čia yra bendro sprendimo procedūra priimami žemės ūkio e, klausimai ir tikrai nereikėtų numatyti išimtinės e, galios komisijai. Labai ačiū. Toliau minutė ponui Nikulescu. Președinte, doresc să-i adresez o întrebare doamnei comisar. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti, pateikti klausimą komisijai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad jie atvyko pas mus šiandien. Dabar numatomos lėšos pienininkistės sektoriui ar jos bus e, nu, skiriamos valstybėms narėms remiantis e, istoriniais tam tikrais faktais, skaičiais. Dėl to kai kurios valstybės narės nepatenkintos, nes pagal tokią schemą šiaip jau tada kai kurios valstybės narės nepagamintų pakankamai pieno vidaus suvartojimui. Pirmininkas, prašyčiau sulėtinti kalbėjimo tempą. Aš tada viršysiu laiką. Komisija pasakė, kad lėšos bus skiriamos valstybėms narėms remiantis tam tikrais istoriniais praeities kriterijais. Tačiau nemažai valstybių narių mano, jog toks paskirstimo raktas yra netinkamas ir todėl šiaip jau kalbama apie rinkos liberalizavimą. Ar nemanot, kad naudojantis tais isto istoriniais kriterijais mes galėtume šiaip jau kažkaip išvengti tokios neteisybės?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 jūsų atsakas nebūtų vien tik tai laikinų konjunktūrinių sąlygų atspindys, kad tai būtų ilgalaikės strategijos e, šiaip jau e, dalis. Ir iš tikrųjų tos jūsų siūlomos priemonės turėtų būti taikomos. Norėčiau tik tai atkreipti jūsų dėmesį, kad e, reglamento 1234 pakeitimas šiaip jau ne visiškai priimtinas Bulgarijoje, tik tai jo dalys. Uh, O dabar, jeigu bus vėlgi keičiama kvotų sistema, tai e, bus diskriminuojamos kai kurios valstybės narės. Todėl mes norėtume, kad būtų padidintas kvotų kiekis pagal nacionalinį rezervą, nes turiu pasakyti, kad Bulgarijos e, žemės ūkiai šiaip jau tik dabar įžengė į modernizavimo e, stadiją ir jie nėra kol kas dar pakankamai konkurencingi panie przewodniczący! Ponas Lesničiak. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mes be abejonės džiaugiamės naujų sprendimų, e, kurio dėka bus suteikta pagalba ūkininkams, taip pat ir Lenkijos ūkininkams. Tačiau turime nepamiršti to, jog kuomet kalbame apie pinigus, svarbiausia yra, kaip tos lėšos bus panaudotos. Ar pinigai, tie skiriami pinigai pasieks tuos, kuriems jų reikia labiausiai, kurie labiausiai kenčia nuo krizės. Aš nepas, nepasisakau už tai, kad visiems padalintumėme po truputį, nes taip nepadėsime niekam. Taip pat norėčiau pateikti šiek tiek istorijos faktų prieš, kal, prieš kalbėdamas apie ateitį. Prieš pusantrų metų ūkininkai gaudavo gerą, gerą kainą už savo pieną. Tuo pat metu jie gaudavo subsidijas iš ES skirtas sektoriaus modernizavimui. Mes turime pasiruošti ateičiai, pasimokydami iš praeities klaidų, nes klaidų buvo padaryta. Turime pagalvoti, kaip planuoti to sektoriaus tolesnį vystimasi, jeigu lėšos bus išleistos tiesioginiams subsidijoms kaimo plėtrai. Taip pat reiktų pamastyti ir apie lėšų skirimą pieno kvotoms. Pirmininkas, ačiū. Dabar vienai minutiai ponas Sikerski. Staviam pitanie, na co chce komisija. Pone komisijos narė. 280 milijonų eurų, kam jie bus skirti tolesniam pertvarkymui ar, kaip norėjo 20 valstybių narių, tai bus injekcija į rinką. Norėčiau, kad lėšos būtų panaudotos e, paramos mechanizmams. Nemanau, kad ūkininkai gali toliau gyventi kaip, kaip dabar gyvena ir vykdyti tolesnę modernizaciją. Jie negali gauti paskolų. Dabar nėra tinkamas laikas investuoti euro daje niespełna 2 euro na tonę mleka. 280 milijonų eurų yra 2 euros už toną pieno pagaminamo Europos Sąjungoje. komisarė nori sumažinti e, gamybą per kvotų sistemą. Ar nebus, e, ar nesibaigs viskas taip kaip su cukraus rinkos reforma? Ar nebus taip, kad pritrūks pieno? Ar iš tikrųjų dabar reikėtų mažinti pieno ir grūdų gamybą? Aš taip nemanau. Dar. Ačiū, ponė Sekirski. Ponas Dofman, vieną minutį. Pana pirmininkė, gerbiama komisarė, džiaugiuosi, kad praėjus tik tai kelioms savaitėms po to, kai parlamente buvo priimta rezoliucija dėl pieno sektoriaus, pateikėte pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių atsižvelgiant į mūsų reikalavimus Aš sutinku su jūsų pasiūlymu dėl 186 straipsnių, taip pat ir dėl e, priemonių paramos laikotarpio apribojimo. Skirtingas e, kvotų traktavimas e, ir tas pasiūlymas dėl e, kvotų atsisakymo arba pardavimo man kelia šiek tiek mažiau pasitikėjimo ir aš nelabai jo suprantu. Aš vis tik tai manau, kad ir toliau reikia numatyti papildomas paramos priemonės pra, pieno sektoriui, ypatingai kalnuotose vietovėse. Ačiū. Paskutinis pasisakymas bus ponios Gestinger. <coughs> gerbė komisarė, mėly kolegos, aš taip pat noriu padėkoti už 280 milijonų ir tikiuosi, kad šie pinigai pasieks taip pat ir 400 tūkstančių Austrijos pieno ūkininkų ir ypatingai kalnuotose vietovėse bei smulkių šeiminių ūkių situacija šiuo metu iš tikrųjų yra labai bloga. Pone komisarė, Austrija visą laiką pasisakė prieš kvotų palaipsnį naikinimą, jūs tačiau pasirinkote kitą kelią, o mes tačiau dabar rengiamės paruošti savo e, pieno ūkininkus naujoms sąlygoms, tačiau jūsų pasiūlymas dėl kvotų pardavimo arba atsisakymo man yra nesuprantamas, nes tokiu būdu tik tai e, pakels E, dabartinių ir taip jau besibaigiančių kvotų kainas, kai mes tas paaiškinsime Austrijos pieno ūkininkams. Ačiū labai. Žodis suteikiamas poniai komisariai Fisher Ball. Ačiū pirmininkė. Atidžiai klausiausi šio vakaro diskusijų ir e, man atrodo, kad pasiklausius kai kurių pasisakymų, atrodo, kad tai yra pirmas žingsnis, kurį žengėme pienininkystės sektoriaus atžvilgių Europos Sąjungoje. Ir, na, niekas negali būti toliau nuo tiesos. Bent jau kai kurie iš jūsų puikiai žinote, kas vyksta nuo šių metų sausio mėnesio, kuomet pradėjome interven, intervencinių priemonių taikymą, naudojame eksporto fondus, ėmėmės daugybės įvairiausių priemonių ir naujieji parlamento nariai, manau, turėtų pasidomėti informaciją, kad išsiaiškintų, kas iš tikrųjų įvyko nuo šių metų sausio mėnesio. Kalbant apie konkrečius iškeltus klausimus ir keletą konkrečių pasiūlymų, uh, noriu pasakyti, kad supirkimo e, priemonė nėra nauja. Valstybės narės gali ją pasinaudoti, jeigu jos nori padėti konkretiems pienininkistės sektoriaus ūkininkams, kurie e, bankrutuoja, iškrinta iš verslo. Tiesiog noriu priminti, kad tokia galimybė padėti e, bankrutuojantiems ūkininkams yra. Ir supirkimo kvota gali likti nacionaliniuose rezervuose ir padalinta vėliau jeigu valstybė narė taip norėtų daryti. Taigi, tiek apie dalį pasisakymų. Kiti pasisakymai, kurie buvo tikrai įdomus ir kurie lėtė 186 straipsnį. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pienininkystę įtraukėme į vienas šeši straipsnį, todėl, kad norime turėti galimybę reaguoti sparčiau, greitai ir aš nematau priežasčių, dėl kurių šis sektorius negalėtų tapti 186 straipsnio dalimi, kaip ir kiti sektoriai, pavyzdžiui, mėsos sektorius. Ir bendrai kalbant, tie, kurie baiminasi, kad komisija gaus kažkokius nepažabotus įgaliojimus ar dar kažką darys, turėtų nepamiršti, kad 186 straipsnis iš esmės yra labai pozityvi priemonė, kurios tikslas padėti e, žmonėms išgyvenantiems sunkumus ir suteikti jiems e, greitą pagalbą. Taigi tai nebus kažkokie nepriboti įgaliojimai. Jų gyvendinimas stebės atitinkamas komitetas. Galėtume kalbėti apie mm, trumpesnį dviejų, trijų metų laikotarpį, tačiau manau, kad tai būtų neteisinga pieno sektoriaus atžvilgių. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad yra daugybė klaidų, kad padaryta daugybė klaidų. 280 milijonų eurų skirti ne sektoriaus pertvarkymui. Tai tiesiog galimybė greitai išmokėti, kai tik tai visi formalumai bus užbaigti ir Jis sakė, kad ECOFIN taryboje lapkričio mėnesį tam bus pritarta ir bus pasirašytas 2010 biudžetas, tada mes galėsime nedelsiant veikti. Nes jeigu 186 straipsnio nebus, negalėsime to daryti. Taigi tai ne priemonė, tai ne, ne lėšos pertvarkymui, tai galimybė valstybėms narėms iš nacionalinių vokelių sumokėti lėšų, padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Kalbant apie gamybos e, apimtis, galime pradėti vidinės diskusijas dėl to, kaip padalinti. Tačiau manau, kad tos diskusijos būtų begalinės, nesibaigtų kitų metų, nes visi turėtų puikių pasiūlymų ir mes niekaip nesusitartume dėl bendros linijos šiuo klausimu. Kai kuriems kalbėtojams uždavusiems konkrečius klausimus norėčiau pasakyti štai ką. Gamintojų organizacija Gamintojų asociacijas yra puikia galimybė, e, pavyzdžiui, pa, pa, pažvelkime į vaisių ir daržovių gamintojų organizacijas. Ūkininkai susibūrė tokias asociacijas, konkuruoja vieni su kitais, o ne su stambiomis įmonėmis. Taigi aš manau, kad jiems apsimoka kurti savo asociaciją ir tapti stambesnė, rimtesnė e, struktūra maisto gamybos grandinėje. Visiškai sutinku su jumis dėl to, kad yra pasaulinė problema. Taip, milijardas žmonių badauja. jie negauna maisto. Ir tikrai, ir mane tikrai skaudino tai, kad e, Europos ūkininkai išpylė pieną tiesiog į dirbą, atšvelgiant tai, kad pasaulyje yra badaujančių žmonių. Tai tikrai nėra gera viešųjų ryšių kampanija Europos žemės ūkiui. E, Man tikrai padarė įspūdį pono Bovė ir pono Hoslink pasisakymas, kad jiems pavyko sutrumpinti savo pasisakymo laiką. Aš nežinau, ar jūs tai pastebėjote, kad e, a, jūs netiesiog neišnaudojate savo pasisakymo laiko, bet paskui per spontaniškus pasisakymus kalbėjote. Iš tikrųjų labai gudriai čia viskas buvo apgalvota. Ačiū, baigiamas svarstyti šį darbo tokias klausimą. Balsuojama bus ketvirtadienį, kitas posėtis. E, Tęsis rytoj nuo 9 iki 13 ir nuo 15 e, iki 9 val. vakaro. O dabar posėdį baigiame.